ξεκινούμε. Taigi dabar išklausysime balsavimo motyvų paaiškinimų. Pradėsime nuo Vaisekerio pranešimo. Po vienai minutį žodis poniai Von Stok. Um Pirmininkė. Šis pranešimas e, dėl virtualiųjų valiutų, tokių kaip bitkoinai. Svarbu, kad skaitmeninė technologija paskatinusi tokių valiutų, valiutų atsiradimą yra labai pozityvi, galima sutaupyti, e, taip pat e, šių nu, naujoviškų technologijų dėgymas padeda labai sumažinti kaštus ir užtikrinti skaitmeninę apyvartą internete. Tačiau remiantis šiuo požiūrį neįmanoma pasiekti vieno dalyko - toliau laikytis centralizuoto e, ir kontroliuojamo pinigų tiekimo. Būtent to įsikibę laikosi biurokratai. Jie nori ir toliau kontroliuoti pinigų tiekimą. Jie taip ir daro šis pranešimas yra pozityvus žingsnis, bet mums reikia naujų technologijų, kurios ne, ne, nebūtų pajungtos biurokratiniai kontroliai. ECB biurokratai e, nori prisikasti iki virtualiųjų valiutų ir būtent todėl aš balsavau prieš šį pranešimą. Ačiū toliau, ponas Mamikins, vienai minutiai. Ačiū, pirmininkė. Bitcoinai pasirodė prieš septynerius metus. Taip pat atsirado ir kitų virtualiųjų valiutų. Ir e, skaitmės technologijos e, turi e, didelį poveikį finansų ir kitiems sektoriams. Atėjo laikas įvertinti tų valiutų įnašą, poveikį ir taip pat e, įdėkti reguliavimo minimalius principus. Virtualios valiutos e, gali sumažinti sandorių sąnaudas, ypač e, tarptautiniu mastu. Taip pat e, galima panaudoti jas plėtojant saugumo architektūrą ir norint užtikrinti tokių veiksmų, atitinkamų veiksmų didesnę spartą. Ačiū. Dėkuoju. Ponas Polčiakas. Dėkuoju, kad suteikėte žodį. Aš taip pat pritariau e, šiam pranešimui, tačiau skirtingai nuo kolegų norėčiau e, pasakyti vieną įspėjamą į dalyką. Jeigu skaitmenės valiutos atvyks, at, atkeliaus į finansinės e, pas pasiūlos e, e, sistemą, bet nebus reglamentavimo, tai bus labai e, blogai. Ir gali atsirasti neigiamų pasiekmių mūsų finansų sistemą. Ir dėl to mes turime veikti kaip teisėkuros atstovai virtualiosios valiutos susijusios su naujomis technologijomis. Tai gali būti e, E, naudojama e, organizuotų nusikaltelių, e, kurie pasitelkė atitinkamas technologijas. Ir jie gali net prisidėti prie burbulo kūrimo finansų sistemoje. Ponas Mamikens dėl Keller pranešimo. Dėkuoju, pirmininkė. Prieš porą metų prasidėjo migracijos krizė ir 170 tūkstančių prieglopščio prašymų sulaukė per tą laiką Švedija. Tai reiškia, kad milijonui gyventojų e, tenka daugiau negu 11 tūkstančių prieglopščio prašytojų. Tai reiškia didžiausias skaičius pasaulyje, ne tik Europos Sąjungoje pagal skaičius. Taryba priemė sprendimus, e, pagal kurį 1200 e, e, iš Graikijos ir dar panašų skaičių iš Italijos turi priimti Švediją, tačiau ji, joje yra taip jau yra labai daug pabėgėlių. Kalbėtas ir antraukiamas. Dabar pana Makovei. Dėkoju, aš taip pat pritariu Švedijos prašymui laikinai 12 mėnesių sustabdyti mm, reikalavimą e, priimti pabėgėlius pagal kvotas, kurias patvirtino taryba. E, Švedija jau priėmė daugiau negu 160 tūkstančių pabėgėlių pernai ir tai reiškia milžinišką spaudimą Švedijos prieglopščio sistemai. Atsirado daug neigiamų pasiekmių, ypač, pavyzdžiui, e, nagrinėjant prašymus tų, kurie kreipėsi dėl tarptautinės e, apsaugos. E, numatyta yra galimybė pritaikyti tam tikrą gynybinį e, mechanizmą, kai susidaro ypatinga padėtis. Kaip kad pavyzdžiui Švedijos atveju, kuri sulaukia tiek daug pabėgėlių, kad nebegali susitvarkyti šiuo metu ponia Koracija Bild. Dėkoju. Manau, kad būtina paremti Švediją ir pritaikyti metų laikotarpio programos netaikymo programą pabėgėlių perskirstimui. Turime pripažinti, kad Švedija pabėgėlių yra priemusi daug daugiau negu kitos valstybės narės. Ir mes e, matėme, kad Švedija yra tikrai prieglopščio valstybė sugebantis skubos atvejais suteikti pagalbą. Tad Švedijai reikalinga laikina pauzė, kad sistema galėtų išlikti aktyvi ir ateityje galėtų priimti daugiau pabėgėlių, bet žmogiškai ir oriai. Švedija ir toliau galės būti prieglopščio valstybė. E, ir be abejo supranta Švedija, kad reikia pagalbos žmonėms, kurie atsiduria bėdoje, bet kitos valstybės juk irgi turi prisimti atsakomybę. Jie turi dalyvauti pabėgėlių perskirstimo programoje. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis kitiems kolegoms, kurie kalbės e, dėl ponios Griffin pranešimo. Ačiū, pirmininkė. Transatlantiniai santykiai tarp JAV, ES ir Kanados yra aktyviausiai besiplėtojantis pasaulyje ir e, jie, tų santykių finansinė apyvarta yra labai svarbi. 15 terabitų per sekundę ir e, jungčius skaičius viršė kitų pasaulio regionų. Žinome, kad 2014 metais skaitmaninių paslaugų importas iš ES sudarė 54 procentus e, visų dvišalių srautų. Šis aspektas yra vienas svarbiausių transatlantiniuose ryšiuose Todėl aš balsavau už šį dokumentą, nes manau, kad tai labai svarbu Europos Sąjungai. Ačiū. Kitas pranešimas. Pane Kirtandalink. Pirmininkė, energinis skurdas e, yra beveik 50 milijonų europiečių gyvenimo rykštė. Mūsų žemynė žmonės negali e, užmokėti už savo namų šildymą. Tai nepriimtina. Mano apygardoje tai e, su to sutarė viena, vienas iš dešimt šeimų ūkių, jiems tenka žiemą kartais neįsijungti šildymo, tenka rinktis tarp šildymo ar valgymo. Norėčiau padėkoti poniai Griffin E, parlamento nariai. Manau, kad šis pranešimas yra svarbus žingsnis sprendžiant tokias problemas ir jame numatoma daugybė priemonių, kaip kovoti su energiniu skurdu. Džiaugiuosi, kad daugiau gali suteikiama vartotojams, suteikiama galimybė jiems pasirinkti jiems primtiniausią sandorį ir atsisakyti neprimtinų įkainių. Man kelia pasibaisėjimą tai, kad Junktinės karalystės e, nariai balsavo prieš priemonės, kurios pagelbėtų e, labiausiai pažydžiamiems vartotams. Tai tikrai nėra tinkamas kelias spręsti šiuos klausimus. Teresos pranešimas e, aiškiai nurodo kelią pirmin. Toliau ponas Mamikins. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga šiuo metu įgyvendina energetinio sektoriaus reformą, siekdama lankstesnės decentralizuotos sistemos paremtos atsinaujinančiais šaltiniais. Pagrindinis mūsų tikslas – užtikrinti stabilę e, ilgalaikių laikotarpiu prieinamą energiją. Žmonės galėtų patys gaminti energiją, tai būtų dar viena alternatyva. E, jie, žmonės taip pat turėtų turėti galimybę pasirinkti savo energijos tiekėją. O mąstant apie ilgesnę perspektyvą, manau, turėtume atsikratyti energijos monopolistų, nes kai kuriuose šalyse tai vis dar problema. Ir žinoma, aš už šią kryptį. Na, lipto. <clears throat> Pone e, Makovei, dėkoju. E, centralizuotos energetikos sistemos yra praeities dalykas. Mes turime galvoti apie decentralizuotas sistemas, lankščias, kuriuose būtų vietos ir atsinaujinantiems energetikos šaltiniams. E, pasiūlymai dabar yra paremti trimis ramšys geresnė informacija vartotojams kad būtų galima suvartoti mažiau energetikos ir, ir e, išleisti mažiau pinigų. Ir antras ramstis, antra galimybė daugiau pasirinkimo, pirmiausiai šildymo srityje vartotojams. Ir trečias dalykas, kaip galima geresnė e, vartotojų apsauga. Ir taip pat reikia pasakyti, kad ES e, reikėtų e, bandyti rasti bendrą energetiką energetinio skurdo e, apibrėžimą, kadangi valstybėse narėse apibrėžimai ir vertimai yra skirtingi. Ir taip pat yra sąnaudos ar išlaidos e, energetikos ištekliams skirtingos. Man atrodo, kad reikia kalbėti apie ES bendrą apibriežtį, kad galėtume deramai gyventi šį sustarimą. Dėkoju dabar, ponas Polčiakas, vienai minutiai. Dėkoju. Aš pritariu visiškai energetikos priemonių rinkiniui, kuris skirtas ES, taip pat remiu energetikos e, bendrąją rinką. Tačiau šiame sektoriuje mes turėtume būti labai atsargus, turėtume atsargiai žiūrėti į nuostatas, e, kurios bus e, suderintos ES mastu ir kurios išliks valstybių narių kompetencijos sritis. E, komisijai teks e, didelis vaidmuo, taip pat e, reikia pasakyti, kad konkurencingumui Europos bendrovėms pasiūlymai bus geri tie toms, kurios dirba jau energetikos rinkoje, kurios įžengs į, Euro, į bendrąją rinką. Skaidrumo reikalavimai taip pat labai pozityvus dalykas ir mes galime sukurti gerą sistemą energetikos e, vidaus rinką ir reikia nepamiršti taip pat socialinių aspektų e, atskirų vartotojų poreikį, reikia kovoti su energetiniu skurtu. E, dabar Marijos Arenos pranešimas ponas Škripek. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien kalbame apie moterų skurdą. Ir e, jis yra susijęs be abejo su lyčių skirtumais. Yra vyrai, yra moteris. Ta komente yra kalbama apie kai kurių grupių specifinius poreikius. Ir tie žmonės e, tiesiog apibrėžia save kaip atskiras grupės. Moterų padėtis ir skurdas – E, yra tas reiškinys, su kuriuo būtina kovoti. Skirtumai darbo žmokesčių pensijų srityje. Moteris dažnai prižiūri sergančius šeimos narius, prižiūri vaikus ir gauna, ne, neuždirba tuo metu pinigų ir vėliau gauna mažesnę pensiją. Vienišos mamos, moteris, kurios praranda darbą nedaug laiko likus iki pensijos, ypač skursta. Taigi būtina E, spręsti šias problemas, turime atsižvelgti į moterų individualius poreikius, ypač e, į LGBT bendruomenės poreikių, atstovų poreikius. E, FEM komitete apie tai buvo kalbėta ir buvo pasakyta, jog vietoj to, kad būtų sprendžiamus moterų problemos, tiesiog linksama prie kitokios uh, E, teorijos, kovoti raginamas su stereotipais ir tuo viskas pasibaigia. Pritariu šiam pranešimui. Ačiū. Dėkoju. Kolega Mamikins, prašau. Dėkoju, pirmininkė. 64 milijonai moterų ir 57 milijonai vyrų ES gyvena skurde. Moterų skaičius yra žymiai didesnis, joms daug didesnė grėsmė yra patirti skurdą ir socialinę atskirtį negu vyrams. Tai yra būdinga visoms socialinėms grupėms, nepa, tai taip pat būdinga nepaisant šeimos struktūros ir panašiai. Moteris kartais turi sunkumų veikti aktyviai profesinės veiklos rytyje. Tad aš ragičiau Europos komisiją kuo greičiau parengti bendrą iniciatyvą, kad būtų galima atsižvelgti į motinų, tėvų poreikius, atsižvelgiant taip pat į specialius jų egzistuojančius poreikius. Dėkoju. Dar du balsų paaiškinimai. Pone Mamikins, galite tiesiog net nesėsti, nes vėl žodis jums, sako pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Bendra rinka buvo reformuota prieš 20 metų, jinai veikia, tai yra nauja rinka, kur nėra tarifų barjerų, muitų barjerų, bet nepaisant to, ja, tą rinką dar reikia stiprinti. Mes suprantame, kad būtina mažinti biurokratiją, kad būtina stiprinti skaitmeninę rinką. Paslaugų kokybė turi būti gerinama. Pas mus valstybėse narėse sistemos dažnai būna skirtingos ir skirtingos atsiranda tokios situacijos, kad, pavyzdžiui, registruotas laiškas, e, kai išsiunčiame jį, ateina greičiau negu skaitmeninis laiškas. Keista situacija. Ačiū. Pone Makovai, minutė. Čia mes kalbame apie bendrą tikslą, kalbame apie prekybos barjerų panaikinimą. Tai leido sukurti bendrą rinką, bet šiandien ES rinka yra dalyma netarifinių barjerų. Jos, tie barjerai kliudo patekti į rinką ES įmonėms. Tiesiog PVM mechanizmai yra labai skirtingi, yra e, fiskaliniai susitarimai tarp daugia nacionalinių įmonių ir kai kurios valstybės yra numačiusios visą eilę tų nieko nepagristų barjerų Pirmiausia, nuo to kenčia piliečiai, kurie moka brangiau už produktus ir paslaugas. Nėra pakankamai informacijos pateikta internetu dėl procedūrų ir, kaip jūs sakote, tai yra netarifiniai barjerai. Yra taip pat ir konkurencingumo trukdžių valstybėms narėms. Tai irgi yra būdinga Europos Sąjungai. Būtina užbaigti kurti Europos vieningą rinką, kad būtų galima įtvirtinti paslaugų ir prekių laisvą judėjimą, kad galėtų vykti viešieji pirkimai laisvai, kad galėtų e, skaitmeninė rinka labiau plėtotis. Tai turėtų atnešti papildomos atgaivos mūsų ekonomikai. Komi pranešimas. Minutė kolegė Makovei. Žodis jums vėl. Pone Makovei. Jeigu e, nebekalbėsite, daugiau nėra norinčių paaiškinti balsavimo motyvų. E, posėdžio protokolas e, bus paskelbtas e, per kitą plenarinę sesiją, bei taip pat bus paskelbti visi pranešimai, dėl kurių balsavome. E,